tarifų režimas. Dabar suteikiu žodį pranešėjui. Keturios minutės. Pone pirmininkė, pone komisarė. Šiandieninė mūsų diskusija iš tikrųjų prasideda ne šiandien, ji turi ilgą priešistorę. Europos parlamentas ir taryba praeitįje priėmė du labai svarbius sprendimus, kurie ir atvedė mus prie šiandieninės situacijos, dėl ko mums reikia apsispręsti dabar. Pirmiausia, parlamento dauguma nusprendė, kad tokia šalis kaip Ekvadoras, kurio politika ir ekonomikos pastangos privedė prie to, kad buvo pasiektas 4000 dolerių per metus pajamos per capita. Taigi dėl tokios politikos pavyko pasiekti šios tikslus ir todėl Ekvadoras yra E, išbraukėmės iš Europos priekybos lengvatos sistemų nuo 2015 metų sausio pirmos dienos. Be to, laisvosios priekybos susitarimai buvo sudaryti tik tai su Peru ir, ir Kolumbija ir Ekvadorui tai yra labai nepalanku. Todėl ponas Kore, prezidentas Korea norėjo sudaryti sutartį dėl bendradarbiavimo ir vystimosi. Tačiau Nu, vietoj to, kad su visomis trimis šalimis komisija siektų bendrų tikslų, dabar komisija paliko Ekvadorui tik tai laisvosios priekybos sutartį kaip galimybę. Ir ši strategija dėje komisijai pasiteisino. Dabar pasiteik, pasikeitė pasaulinės konkurencijos ir apskritai ekonomikos situacija ir Ekvadorui kilo tokių problemų, kad jos vyriausybė dabar vis dėlto nutarė prisijungti prie tos, e, to pati Kolumbijos ir Perų susitarimo. Tačiau pilietinė visuomenė tikrai dėl to nėra labai patenkinta ir dėl to kyla tam, tikras, tam tikra įtampa ir vyriausybės ko, e, koalicijoje. Aš noriu pasakyti už tai, kad mes išlaikytume lengvatas ir galiojant e, laisvosios priekybos susitarimui. E, Nemanau, kad reikia statyti kliučių e, Ekvadoro tolesniai raidai. Nežinau, ar jūs komisarė dabartinėje e, šitoje reglamento formuluotėje atsižvelgėte į Ekvadoro vidinę politiką, vidaus politikos situaciją, man atrodo, kad ne. Aš manau, kad situacija yra tokia įtempta ir man atrodo, kad dabar Ekvadoras galėtų priimti tokius sprendimus, kurie būtų nenaudu, nenaudingi mums. Ir tai sustiprintų liberalėje vyriausybės pusę. Aš pasiūliau keletą pasiūlymų, pakeitimų, kurie būtų tą konfliktą sumažinę, bet jiems nebuvo pritarta. Parlamentas atsisakė savo teisės vetuoti komisijos suspendavimo pasiūlymą, nors teisės tarnyba, parlamento teisės tarnyba pasisakė už deleguotojo teisės akto būtinybę. Aš manau, kad tai buvo klaidingas sprendimas ir galiu tik tai tikėtis, kad tai nebus precedentas. Mielos kolegės ir mėly kolegos, aš galų gale vis dėlto raginu pritarti šiam e, reglamento projektai, projektui ir apsaugoti Ekvadoro žmonės nuo dar didesnių nuostolių eksporto srityje. Ačiū, ponė Šolcai. Dabar suteikiu žodį komisariai Malmström. Dėkuoju, ponė pirmininkė, ponės ir ponai. Uh, santykiams tarp ES ir Ekvadoro šis momentas yra svarbus. Praėjus keletui metų po to, kai 2009 metais Ekvadoras pasitraukė iš dėrybų, dabar jisai uh, pakeitė savo nuomonę ir pasisako už laisvą prekybą ir globalias vertybės. Pereitą savaitę man teko pasirašyti su e, Ekvadoro prekybos ministru e, E, prisijungimo protokolą prie ES ir Kolumbijos bei Perų susitarimo. Tai leis Ekvadorui diversifikuoti savo priekybą ir ekonomiką ir pagyvinti savo gyventojų gerovę. E, Maitume, kad e, šis prisijungimo protokolas yra labai svarbus elementas. Mes e, norime užtikrinti, kad e, Ekvadorui taikomų lengvatų taikymė neįvyktų pertrūkio. Ir e, e mes stengiamės tas lengvatas pratesti ir išvengti e, jų nutrūkimo. E, kaip jūs žinote, kol kas Ekvadoras naudojasi BLS plus sistema. E, ir maždaug 60 procentų Ekvadoro eksporto gauna iš to naudos. Tai užtikrina taip pat gamintojams tam tikrą užtikrintumą ir nuspėjamumą tiek ES, tiek ir Ekvadore. E, jeigu atsirastų tokia per toks pertrukis, taikant BLS plus sistemą, Ekvadoras susidurtų su staiga padidėjusiais muitų tarifais ir patirtų nuostolių, kuriuos paskui kompensuoti vėliau būtų beveik neįmanoma. Tunams, krevetėms e, e, tarifai pakiltų apie 20 procentų, panašiai pakiltų tarifai ir kitoms prekiams. Mes e, didelį dėmesį skiriame to reglamento įgyventinimui. Ypatingai reikalausime iš Ekvadoro, kad būtų laikomasi žmogaus teisų, e, tarptautinės darbo organizacijos nuostatų ir panašiai. Tie dalykai man yra svarbus, aš kėliau juos kalbėdama su ministru, su kuriuo sustikau pereitą savaitę. Tad noriu Jūs patikinti, kad mes atidžiai stebėsime kaip vystosi reikalai ir informuosime parlamentą apie tų nuostatų įgyvendinimą. Esame pasirengę Jūs informuoti, kai būsime to paprašyti ir užtikrinsime reglamento įgyvendinime tinkamą skaidrumą, kad e, praktika e, nesiskirtų nuo BLS plus metodo. Dėkoju. Dabar politinių frakcijų vardu. Pirmiausia, pasakys Fisas Aksela, PPE frakcijos vardu. Pir, pirmininkė, ačiū komisarė. Liepos mėnesį su Ekvadoru sėkmingai baigėsi dėrybos dėl susitarimo Ir abiem šalim tas susitarimas bus labai naudingas, nors užtruks du metai, kol jis įsigalios galutinai ir visą apimtimi. Nuo sausio mėnesio Ekvadoras jau nebet galės pasinaudoti priekybos lengvatomis. Žinome, tai nenaudinga abiejų pusių e, ūkio subjektams. Reglamentas atsižvelgia į šią situaciją ir mėgina ją spręsti Mes balsavome už komisijos pasiūlymą komitete ir balsavome didelę balsų daugumą be pakeitimų tam, kad būtų galima šį reglamentą priimti kuo greičiau. Reglamento pasiūlymas leidžia ūkio subjektams ir toliau dirbti taip, kaip lygi šiol, abiejose pusėse ir nepatirti didelių nuostolių dėl išaugusių muito mokesčių ir Ekvadoro įmonės, ir ES įmonės, kurios veikia Ekvadore, labai nukentėtų nuo ypatingai padidėjusių muito tarifų. Mes pritarsime e, rytoj šiam pasiūlymui ir dar noriu padėkoti ponui Šolciui už jo pastangas. Taip pat sveikinu ir Ekvadorą su laisvosios priekybos susitarimo sudarimu su Europos Sąjunga. Dėkoju, toliau kalbės Davidas Martinas. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš taip pat noriu pasveikinti poną Šulc parengus tokį dosiją. Mes remia jo pakeitimus savo komitete ir labai gerai, kad jie yra pateikti plenariniam posėdžiui ir šis procesas nestringa. Kaip girdėjome, ES yra Ekvadorui pati svarbiausia prekybos partnerė e, kitomse eksporto rušyse negu e, nafta. Prekybos sutrikdymas turėtų rimtos žalos Ekvadoro ekonomikai. Ekvadoras pradėtų ieškoti alternatyvių rinkų į kurias galėtų lengviau patekti negu Europos Sąjunga. Vietoj tokio tarpinio sprendimo mes turėtume skatinti prekybą tarp Ekvadoro ir Europos Sąjungos, užtikrindami, kad abiems pusėms laisvoji priekyba ateityje atneštų naudos. Aš džiaugiuosi, kad šiame sustarime yra kalbama apie abipusiškumą. ES e, pusė gaus tiek pat naudos kaip ir Ekvadoro partneriai. Aš e, džiaugiuosi tuo, kad e, kilmės taisyklės bus toliau taikomas ir džiaugiuosi tuo, kad yra numatyti šiame susitarime saugikliai Europos gamintojams apsaugoti. Manau, kad tai yra geras susitarimas abiems šalims. Dėkoju komisijai ir pranešėjui. Thank you. Ačiū. Dabar e, ponas Tremosai į Balčels vieną minutę. Dank, Herr Vorsitzender. Dėkuoju, uh, pirmininkė. Dėkoju už tai, kad puikiai padirbėjote ir už gerą bendradarbiavimą. Aš tikiuosi, kad mes rytoj teigiamai balsuosime dėl šio pranešimo. Labai svarbu, kad jis patenka į plenarinį posėdį iki metų pabaigos. Svarbu jį patvirtinti iki metų pabaigos, nes reikia dabar jau dėrėtis dėl daugelio prekybos kontraktų Ekvadore. E, manau, kad laisvos prekybos e, susitarimai labiau negu kad e, valstybių skolos suvaldymas gali padėti ES ekonomikai atsigauti. Pritariu Europos komisijos priemonėms atverti naujas rinkas ir šalinti tarifinius barjerus. Mes savo mm, komitete balsavome prieš e, pasiūlytus e, pakeitimus, nes galvojame, kad jie susilpna e, susitarimą. Labai svarbu, kad Ekvadoras galėtų naudotis tarifų nuolaidomis, kol įsigalios laisvosios prekybos sutartis. Tačiau, žinoma, jis turi atverti savo rinkas ES įmonėms. Pagaliau reiktų pasakyti, kad padėtis Rusijoje e, turėtų mus dar labiau skatinti ieškoti naujų rinkų Azijoje, Lotynų ir Centrinės Amerikos valstybėse. Dėkui. Dėkoju. Toliau kalbės ponia Keller šalių frakcijos vardu. Ačiū ir aš norėčiau padėkoti pranešėjai, tačiau E, ši tema ar šis pranešimas manęs visapusiškai netenkina. Kaip pranešėjas sakė, akivaizdžiai tai rodo, kaip e, mūsų prekybos sistema nepasitarnauja valstybių raidai, e, daro negatyvų poveikį. Šiame procese buvo priimtas reglamentas, kuris privertė besivysančią šalis pasirinkti arba atsikratyti savo rinkų ir pereiti prie lengvatinės E, patekimo į ES rinką sistemos arba e, eiti skirt, ieškoti kitokių sprendimų. Tai netenkina plėtros darbo atvarkės. Aš manau, kad šiame parlamente yra nemažai žmonių, kurie supranta, kad taip nėra gerai. Tai yra šantažas, tai yra visuomenės teisės į e, laisvanoriškai pasirinktą plėtrą paminimas. E, ir šis susitarimas e, su Ekvadoru turėtų būti pergalvotas. Aš kreipiuosi į komisijos narę. Prekyba yra labai svarbi, bet šiuo metu ji kelia grėsmės. Nemažai mes turėtum keisti sistemą. Ačiū. Ramon Haurigieto. Dėkoju, pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti visiems, ypač pranešėjai, ponui Šolcui, už pragmatišką požiūrį į šią problemą. Aš pritariu visiems pakeitimams ir manau, kad visiems tapo aišku, kad tai yra daroma Ekvadoro ir mūsų pačių labui. ES priėmė ir savo atžvilgių labai svarbų sprendimą Lotynų Amerikos šalis vis dažniau žvelgia į ramiojo vandenino pusę ir kur kas rečiau pasižiūri į mus, į Europos Sąjungą. Tai yra dar viena galimybė sustiprinti tuos ryšius. Ir mums čia tenka didelė atsakomybė. Mes bendradarbiavome prekybos ir ekonomikos ir politikos rytise ir reikia tą daryti ir toliau nepaleisti iš akių šitų tikslų. Labai džiaugiuosi, kad mums pavyks priimti šį reglamentą, jo ekonominė ir politinė reikšmė tikrai labai didelė. Toliau kalbės ponė Kiotindaling. Vieną minutę. Panašu, kad ES susitarimas e, su Ekvadoru bus greitai pasirašytas, bet jeigu nebus toks susitarimas pasirašytas, jis praras patekimą rinkas labai greitai. Mes džiaugiamės, kad yra pasirašomas susitarimas ir tikimės, kad e, jis e, leis nenutraukti sklandžios prekybos su Ekvadoru. Aš taip pat džiaugiuosi, kad yra priimtas reikalingas papildomas sprendimas. Vieną dalyką norėčiau priminti. Prieš porą metų šis parlamentas priėmė rezoliuciją, kurioje Andų valstybių prašė, tuo metu ypač Kolumbijos ir Perų, įsipareigoti gyvendinti veiksmų planus žmogaus teisų ir aplinkos apsaugos rytyje. E, prieš pasirašant susitarimus. Tokių pat standartų taikymas Ekvadorui duoda labai aišku signalą, kad mūsų prekybos santykiai nėra susiję tik tai su prekių mainais. Tai yra bendros raidos e, e, gerinimo elementas ir mes skatiname akvadoriečius taip pat parengti atitinkamą veiksmų planą. Ačiū. Dėkui. Ponas Daniel Kasparį dabar kalbės pagal spontaniškų pasisakymų procedūrą. Vieną minutę. Dėkoju, pirmininkė. Kolegės ir kolegos, aš labai dėkingas pranešėjui, kad jis tiek daug padarė tam, kad Ekvadoras išlaikytų priekybos lengvatas ir kuo greičiau būtų galima sudaryti šią laisvos priekybos sutartį. Tikrai būtų buvę labai prastai, jeigu mes būtumėm pirmiausia nubaudę šalį už tai, kad ji nori sudaryti su mumis laisvosios priekybos sutartį, atimdami iš jos lengvatas ir tik paskui kažkaip išlygintume tą žalą, kaip ir minėjo kolegė Keller. Todėl aš ir jūs visus raginu atsižvelgti į tai, kad šalyje egzistuoja demokratinė vyriausybė ir vyriausybė nori šio susitarimo, visos šalies vardu, nereikia vaizduoti, kad mes žinome geriau, reikia tiesiog spręsti pagal demokratinius principus ir daugumos e, valia demokratijoje yra lemianti. Taigi noriu dar kartą padėkoti Jums už tai, kad galime balsuoti dabar dėl šio klausimų ir labai džiaugiuosi tuo, kad ne tik Peru ir Kolumbija, bet ir Ekvadoro žmonės netrukus galės pasinaudoti laisvosios priekybos sutarčių teikiamais privalumais. Ačiū. Dėkojame ponui Kaspari. Dabar kalbės komisarė Malmström. Dėkoju, panpirinkė, dėkoju už šią diskusiją. E, priimdami šį reglamentą mes nepaveiksime eksporto, Ekvadoro eksporto iki tol, kol baigsis pereinamasis laikotarpis. Tai yra labai svarbus momentas tiek verslui, jis užtikrins e, priekybos nuspėjamumą ir stabilumą. Tai svarbu ir politiškai Ekvadoro žmonėms, e, kadangi pademonstruos, kad ES siekia artimesnių santykių ir m, net iki pačio e, sustarimo įsigaliojimo nori padėti Ekvadorui e, kelti savo ekonomiką ir kovoti su skurdu. E, mes, e, žinoma, ir toliau dirbsime iki susitarimo įsigaliojimo. Aš tikiuosi, kad e, šiame parlamente kitų metų viduryje mes galėsime sulaukti jūsų pritarimo. Dėkoju ponai Šolcijui už tai, kad taip sėkmingai ir skubiai dirbo su šiuo dokumentu. Aš labai tikiuosi, kad išsklaidysime ir jūsų būkštojimus Pone Keller, e, pritariu, kad prekyba gali būti labai svarbi priemonė padedant e, mažiau išsivyščiušiam šalims, pritraukiant juos arčiau prie mūsų. E, tai iš tikrųjų, tai yra vienas iš mano prioritetų. Komisija, kaip jūs žinote, šiandien jums darbo programoje prižadėjo pateikti naują prekybos strategiją, kur apie tai taip pat bus kalbama. Esu pasirengusi ir su ministrais, ir šio parlamento nariais apie tai diskutuoti. E, komisijoje mes tokią strategiją pateiksime ne vėliau kaip iki kitų metų pabaigos. E, pone pirmininkė, e, noriu pasinaudoti progą Jums panaud, palinkėti gražių kalėdų švenčių ir išreikšti viltį, kad kitais metais e, puikiai bendradarbiausime taip pat. Dėkoju komisijos nariai, mūsų diskusija vis tik dar nesibaigė. E, suteiksiu žodį dar kartą pranešėjui, ponui Šolcui. E, Pane pirmininkė, komisijos narė kolegos, aš dėkoju už diskusiją. Bent jau e, visiškai išaiškėjo, kad mes e, iš tikrųjų e, norime gerų prekybos santykių tarp ES ir Ekvadoro. Noriu pabrėžti, kad ne visada užtenka pakanka laiko užtikrinant demokratinį E, demokratinių principų e, tinkamą taikymą. Tad aš labai e, tikiuosi, kad atsiras galimybė nuodugniai išanalizuoti tink, siūlomą pasiūlymą, ypač kai kalbama apie e, žmogaus teisų, aplinkos apsaugos ir kitus aspektus, apie kuriuos kalbėjo ponas Kasparė. Todėl aš raginu komisiją nebesikišti į regiono šalių vidaus politinę situaciją. Jos e, pasi, pasirinko e, socialinį ir politinę kryptį, kuri nukrypsta nuo neoliberalistinių e, šūkių. Kaip pranešėjas, rengiantis pranešimą apie sustarimo ratifikavimą, aš atidžiai stebėsiu, ar komisija kreipsis į Ekvadorą, kad e, Ekvadoras pakeistų savo teisinę sąrangą ir konstituciją, kad e, Ekvadoras suteiktų palankesnės sąlygas ES bendrovėms. Aš e, taip pat norėčiau įsitikinti, kad Ekvadoro prisijungimas prie ES ir Kolumbijos ir Perų e, susitarimo nepakenks e, socialinės ekonominės e, socialinių ekonominių nuostatų Ekvadore. Dėkoju pranešiojai ir poniai komisariai, dėkoju už palinkėjimus.